So, dear colleagues, let... Kolegos, pradėkime posėdį. Pirmasis punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Noriu pasiūlyti nukelti į vėlesnį laiką trečią ir šešioliktą punktus. Dešimtas punktas - balsavimas 30 gegužės yra nukeltas, bet šiandien keisimės nuomonėmis tuo klausimu. Dešimtas darbo tvarkės punktas. Toliau taip pat yra gairių pristatymas taikant 141 darbo tvarkos taisyklę. Tas punktas irgi yra nukeltas ir 29 punktas balsavimas dėl jo irgi yra nukeliamas. Ar kas nors prieštarautų tokiai darbo tvarkiai su pakeitimais? Niekas neprieštarauja. Pirmininko pranešimai, nieko neturiu ką jum pranešti. Toliau trečias, ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Naudojimuose autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis taikytinomis tam tikroms transliuojančių organizacijų internetu transliuojamoms programoms taisyklės. Suteikiu žodį pranešėjui Timo Völken. Dėkui, kolegos, kalbėsiu vokiškai. Šis pranešimas mm, siekiant palengvinti prieigą prie internetu transliuojamų programų bei retransliuojamų televizijos ir radio programų. Manau, kad yra absurdiška, kad skaitmeninis turinys, kuris visiems reikalingas, būtų ribojamas, nes turime siekti, kad nebūtų sufragmentuojamos, sufragmen, sufragmentuojama prieiga. Teisinė, pavyzdžiui, prasme, nes taip suskaldant e, prieinamumą prie tokių programų išauga kaštai, transliuotojai nesudaro galimybių pasinaudoti, prieiti prie jų E, transliuojamų programų maždaug 72 procentai visų transliuojamų programų susiduria su geoblokavimu. Ir mes turime teisinėmis priemonėmis spręsti šią problemą. Nes e, negalima prieiti prie to, kas transliuojama internetu. Ir čia kalbame ne tik apie linijinės, bet ir nelinijinės paslaugas. Apie galimybę vėliau pasižiūrėti tam tikrą programą. Čia nekalbama apie pan-europinės licenzijas. Manau, kad per diskusijas galėsime apsispręsti, ko norime. Pirmo straipsnio antros dalies B punktas - palidovinis transliavimas ir jo šis sektorius yra labai svarbus ir e, labai prisėda prie kultūros sklaidos Europos Sąjungoje, prie informacinės visuomenės ir išraiškos laisvės. Ir toksai turinys turi būti prieinamas visiems. Iš tiesų tai yra vienintelė galimybė užtikrinti platų europinį dialogą, kultūrinė įvairovė būtų skatinama ir įvairovė, kalbant tiek apie kiekybę, tiek apie kokybę, neturėtų būti kvestionuojama. Vidaus skaitmeninė rinka turi labai didelį ekonomikos augimo potencialą, ypač kūrybiniai Europos pramoniai, kūrybiniam sektoriui. Ir čia turim neužmiršti, kad mūsų dėmesio centre yra Europos piliečiai, žmonės. Mm. Taip pat kalbinių mažumų atstovai, pasienio gyventojai. Jie kenčia nuo to, mm, nuo dabar taikomų perkeliamumo taisyklių. O pasienio gyventojams labai svarbu turėti galimybę klausytis e, radio ir žiūrėti televizijos programas. Apklausos parodė, kad 41 procentas ES gyventojų nori naudotis mediatekom, filmotekom ir iš tiesų taip galėtume pasiekti labai didelius žmonių skaičius. Vartotojai ne vieną kartą yra sakę mums, Europos parlamento atstovams, kad palankiai žiūri į komisijos pasiūlymą. Ir čia mes ne nuo nulio viską pradedame, jau yra teisės aktų šioje srityje. Taip pat norėčiau šiek tiek pakalbėti apie konkurencingumo teisę. Jis leidžia riboti laisvę tik siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Kai kalbame apie teritorinį transliavimą, teritorinės taisyklės, tai čia turime prisiminti, kokie yra teisingumo teismo sprendimai, šio teismo praktika – kad ne visuomet transliavimas iš kitos šalies didina konkurenciją. Čia turime taip pat neužmiršti ir kilmės šalies principo. Pagal jas yra tam tikros taisyklės, o kalbant apie geografinį blokavimą, tai vėl yra e, tam tikros preferencijos, o autorių teisų tikslas nėra apginti ne, nesažiningą konkurenciją. Aš esu pateikęs atitinkamų pakeitimų e, prie komisijos, pakeitimų komisijos pasiūlymui ir tose pakeitimuose atkreipiau dėmesį į tai, ar norime, e, tomis, kad tos taisyklės būtų naudingos didiesiam transliuotojam, ar apskritai Europos mm, kūrybiniam mm, sektoriui. Taip pat atlyginimo klausimas, 15 pakeitimas, mm, o dėl trečio straipsnio ir atlyginimų pagal trečią straipsnį, tai yra 19 pakeitimas. Kalbant apie nišinius produktus ir filmų kuriejus, jie turi turėti teisę į deramą atlyginimą. Turime siekti, kad mūsų teisės aktai nesentų bėgant laikui kad išliktų laiko dvasioje. Ir tai liečia ir šio pasiūlymo taikymo sritį. Aš e, savo pakeitimuose irgi apie tai kalbu. Mm. Miniu taip pat ir internetinę žiniasklaidą. Ir čia irgi labai svarbu neatsilikti nuo pažangos. Sutarties šalis turėtų uh, turėti galimybę tartis dėl sutarties terminų, dėl sutarties galiojimo laiko filmų pramonė turėtų galėti pritaikyti savo verslo modelį ypač kai kalbame apie kilmės šalies principo taikymą, tai čia būtų 17 mano siūlomas pakeitimas, turime siekti, kad nebūtų e, ieškoma to pigiausio pasiūlymo, taip vadinamas forum shopping, tai aš jam skiriu 16 pakeitimą. Tiesioginis turinio įkelimas į internetą. Tam skirtas 21 pakeitimas ir galiausia ko mes siekiame šiuo teisės aktu. Kai kalbame apie perkeliamumą, Tai, tai turime pasakyti. kad šis reglamentas yra audiovizualinių paslaugų direktyva siekia sudaryti vienodas e, žaidimo sąlygas, veikimo sąlygas tiek e, stambiems, tiek smulkiems šio sektoriaus veikiems. Uh, e, Reda. Dėkui. Pane Rėda. Dėkoju pirmininkė, ačiū pranešėjui už tai, kad akcentavo šio pasiūlymo svarbą vartotojam, už pranešimo projekto pristatymą. E, turbūt visiškai akivaizdu, kad teisėkuros prasme reikia kažką daryti, sprendžiant e, interneto turinio geoblokavimo problemą. Tai labai svarbu vartotojams, nes dabar, nors jie ir norėtų mokėti už tam tikrą turinį, vis tiek teisiškai jie negalėtų prie jo prieiti. Tai aš manau, kad kai kurių suinteresuotųjų šalių reakcija į šį pasiūlymą labai aiškiai rodo, kad reikia veikti tiesiekuros priemonėmis, nes aišku, kad bet pati pramonė savaime tos problemas spręsti nenori. Laukiame daug metų, vyko dialogas, licenzijavimas Europai, pasiūlymas ir taip toliau, bet tai situacijos nepagerino, vadinasi, atėjo laikas veikti teisėkuros priemonėmis. Tai komisaro Oettingerio pasiūlyto dokumentų rinkinio dalis pasiūlymo, kuris buvo pateiktas pereitais metais. E, komisija, e, e, aišku, susilaukė įvairių kaltinimų, kad greunama Europos kino pramonė ir taip toliau. Dėl šio pranešimo e, vyko gana ilga diskusija, turime keletą pastabų kol kas. E, svarbu turbūt įtraukti ir turinį, kuris e, pateikiamas prieš ar po, kai jis buvo ištransliuotas radio ar televizijos būdu ir e, įtraukti turinį, kuris internetui specialiai yra kuriamas. Tačiau iš apibriešių, kurias naudoja pranešėjimas, tai, tai nėra aišku. Kalbama apie turinį, kuris išplečia ir praturtina turinį. Ir turbūt ne visai visiems aišku, kas čia turima galvoj. Jeigu paimsime jaunimo programas, tai pavyzdžiui, kai kurios iš jų neturi tiesioginės, tiesioginės sąsajos e, su e, internetiniu transliavimu. Taigi reikėtų tokio apibrėžimo, kuris e, apibrėžtų turinį nepaisant nuo to, kokia yra ta sąsaja. Dėl pakartotinio transliavimo, ne, kad e, reikėtų apriepti pakartotinę transnavimą e, interneto e, formą. Yra ir kitų problemų dėl kai kurių pranešėjo pasiūlymų, visų pirma dėl atlyginimų teisės. Aš suprantu, kokia yra intencija. Mes norime užtikrinti, kad autoriams būtų atlyginta visais atvejais bet e, kartais tai gali reikšti, kad e, transliuotojai daugiau kai kurių programų internetu rodyti nebegalės. Taigi e, čia reiktų mažiausiai bent jau paaiškinti, kas turime galvoj. Reikia pažiūrėti, ar būtent tinkamą priemonę čia naudojame kai kalbame apie tarpvalstybinį licenzijavimą. E, matyt, tai reikia akcentuoti, o ne atlygio reikalą. Taip pat reikėtų e, kritikuoti, kad pranešime yra daug, pernelik daug išimčių dėl kilmės šalies principo. E, taigi transliuotojai kartais skiria savo programas būtent tai auditorijai, kuri yra kitoje valstybėje negu kad ten, kur jie yra įsikūrę. Čia kalbama apie tai, kad yra apsaugos priemonės nuo vadinamojo forum shopping, bet vargu ar jos čia pateisinamos. Dauguma iš transliuotojų e, vis tiek, e, dauguma savo e, pajamų e, ir daugumą savo veiksmų yra susiję su internetiniu transliavimu. Paskui išimtis e, dėl nusipirktų filmų naudojimo laikotarpio apie tris metus kalbama kaip pereinamąjį laikotarpį nuo to, kada uh, kilmės šalies principas pradės e, būti naudojamas, tai e, jeigu transliuotojai e, nesureaguos jaunesnės auditorijos poreikius, tai jie ko gero atsisakys tokių paslaugų apskritai. Jeigu pažiūrėsime į tą laikotarpį, trijų metų laikotarpį ir pasiremsime patirtimi, tai matytume, kad prieš tris metus, sakysime, tokia turinio pasidalymo platforma kaip Netflix dar nevaidino tokio vaidmens, kokį vaidina dabar. Taigi silnas laikotarpis yra per ilgas. Dėkuoju pranešėjui už tai, kad e, inicijavo e, atitinkamą diskusiją, pasiūlymą eina tinkama kryptim, bet ir mes teiksime savo pakeitimų kad įtvirtintume tas, mintimi, tas mintis, e, dėl kurių kol kas nesutarėme. Merci, Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už darbą. Tekstas e, techniškai sudėtingas. E, vidaus rinkos komitetas savo nuomonę paskelbė. Noriu padėkoti pranešėjui už pakeitimus, kai kalbame apie kolektyvinį valdymą e, tam tikrų paslaugų, kad nebūtų diskriminuojami vartotojai priklausomai nuo naudojamos technologijos pobūdžio, tai toks pakeitimas iš tiesų labai sveikintinas. Taip pat kitas techninis dalykas, tai E, kaip e, dalinasi atsakomybė tie pagrindiniai radio transliuotojai ir e, kabelinė, kabelinių programų transliuotojai. Tai reikia tai labai gerai, kad yra atspindėta techninė šios dienos šių laikų realybė Kitas toliau klausimas, kuris yra labai svarbus, tai yra kilmės šalies klausimas. Tai yra rimta problema ir nėra tik techninio pobūdžio klausimas. Reiktų savęs paklausti, kaip veikia audiovizualinių paslaugų grandinė kai kalbame apie gamintojus, transliuotojus, įvairius transliuotojus, e, įskaitant ir transliavimą internetu. Ir šiandien vertę, audiovizualinių kūrinių vertę būtent sukuria jų teritorinio transliavimo išskirtinumas. Kad galėtume paremti audiovizualinių kūrinių kūrimą, tai reikia užtikrinti, kad kuriejai gautų deramą atlyginimą ir būtent teritorinis išskirtinumas e, tą įteisina. O kalbant apie kilmės šalies tankymą viskam, kas transliuojama per internetą, tai tai susilpnins kūrėjų e, pozicijas dėrybose su transliuotojais ir retransliuotojais. Aš manau, kad turėtume remti Europos audiovizualinių paslaugų, audiovizualinių, mm, audiovizualinį sektorių ir ypač smulkius gamintojus, nes labiausia nukentės nedideli transliuotojai ar didelės studijos, bet tie, kas yra smulkus, kas tokius išskirtinius projektus kūrė, kurie nebūtinai ekonomiškai duoda pelną. Ir jiem labai svarbu, tiem smulkiem kuriejam labai svarbu galėti iš tvirtų pozicijų dėrėtis su didžiausiais transliuotojais ir retransliuotojais. Ir kai čia taikysime kilmės šalies principą, tai iš tiesų tokių kuriejų padėti susilpninsime. Manau, kad uh, IMKO komitete mums pavyko rasti uh, kompromisą, bet dar galbūt reiktų apie tai pagalvoti. E, ponas Kavada ir jo pranešimas dėl perkeliamumo nuostatų yra sveikintinas ir, ir su šiuo pranešimu neturime nurašyti visko, dėl ko prieš keltą savaičių plenarinėje sesijoje balsavome. Ähm, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sako ponas Fos. Aš pasakysiu ponios Legrip vardu pirmiausia, o paskui pasakysiu savo nuomonę. Taigi, e, kolegė paprašė manęs e, priminti anksčiau e, išsakytus pasisakymus dėl reglamento ir e, galima jo įtaką Europos kūrybos pramoniai, licenzijavimai ir teritorialumo principo taikymui. Deja, antro straipsnio tekstas pranešėjo nebuvo tinkamai suformuluotas ir e, siūlomas tekstas e, pri, e, prieštarauja e, minčiai, kad šiame reglamente neturi būti kalbama apie e, kontraktų ar sutarčių principų taikymą. Reikia e, taip pat pasakyti, kad neperžiūrėjus antro straipsnio EPP frakcija negalės pritarti pačiam pranešimui. Dėl trečio straipsnio pranešėjo pasiūlymai vis dar vertinami, tačiau atrodo, kad teikiami pasiūlymai eina tinkama kryptimi, sako mūsų šešėlinė pranešėja. O dabar aš norėčiau pasidalinti savo mintimis. Pranešėjas uždavė klausimą E, kieno labui mes e, kuriame šį reglamentą. E, mes turime galvoje ne vieną atskirą tikslinę grupę ar vartotojus, ar transliuotojus. Mes turime galvoti apie bendrą skaitmeninę Europos rinką ir bendrą visą kūrybinę pramonę. Ir čia yra daug e, aspektų e, privatumo, elektroninės komunikacijos e, priemonių sistema ir taip toliau. Taigi viską reikia tinkamai pasverti, subalansuoti. Jeigu tai užmiršime, tai tada kūrybiniai pramoniai iškils labai daug rizikų. Ir tai ypač svarbu, kalbant apie šį reglamentą, to užmiršti negalime. Taigi reikia geros pusiausviros tarp įvairiausių čia susikertančių interesų. Todėl mes turime neužmiršti taip pat ir kultūrinių sienų. Negalime jų užmiršti. Negalite užmiršti skirtumų tarp šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų. Taigi ir apie tai turime galvoti neišvengiamai egzistuos kultūrinės sienos. Toliau. E, sutarčių laisvės problema. E, sutarties laisvė taikytina taip pat ir kai kalbama apie tų paslaugų licenzijavimą ir pateikimą į rinką. Į tai taip pat reikia susitelkti. Todėl kai kuriuose šio reglamento dalyse mes žengėme labai toli, kalbant apie audio vizualinį sektorių ir tai galbūt jau priveda mus prie, prie ribų. Kartais susidaro įspūdis, kad pranešimo projektas šiek tiek viršyje tai, ką užsimojame padaryti. Taip, e, aukšto lygio sporto varžybos, e, kitas programas turi būti remiamos, bet yra ir kitų remtinų dalykų. E, tie žmonės, kurie investavo į struktūras, į infrastruktūrą, į turinį, E, galėtų gauti naudos iš supaprastinto reglamentavimo. Ir galėtume čia panaudoti tą sutarties laisvę, e, kuomet kalbame apie e, dėrybas dėl skirtingų tarifų. Galbūt galima būtų žiūrėti, ar apskritai e, reikia palikti e, tam tikrus dalykus, ar grįžti prie komisijos pirminio pasiūlymo, kur kalbama apie tam tikrus tinklus, pavyzdžiui, mobiliuosius tinklus. Taigi atsižvelgti būtina į visų šalių interesus. E, nes susidaro įspūdis, kad pranešimas šiek tiek per toli nužengia, užgrėbė per per daug. Nekartą jau tai buvo paminėta, bet ir aš pasakysiu, kad e, turime čia galvoti taip pat ir apie refinansavimą. Niekas vėliau to nepadarys. E, net jeigu čia pasieksime pusiausvėros, vis tiek gali išlikti tam tikrų kultūrinių problemų. Gali būti projektų, kurie nesusilauks paramos ir todėl nebus realizuoti, ir todėl neišnaudos savo potencialios vertės. Taigi reikia elgtis atsargiai. Taip, turime internetą, naujosius kanalus, juos reikia naudoti, bet neturime pamiršti ir sutarties laisvės. Kai turime išskirtinius kontraktus, išskirtinės sutartis, negalime sakyti, kad jie visi e, prieštarauja konkurencingumui. Taigi reikia siekti geresnės pusiausvėros. Yra dalykų, daug dalykų, kurie taip suformuluoti, e, kurie kelia riziką įvairiems dalykams. Dabar žodis ponai Karim, e, glaušiau prašyčiau pasisakinėti, nes jau atsiliekame nuo savo darbų grafiko. Taip pirmininkė, e, pasistengsiu kuo glaušiau. Kolegos, aš labai skeptiškai žiūriu į šio pasiūlymo būtinumą. E, neaišku, kodėl, e, ar, ar jis yra savalaikis, mokamosios televizijos dalykai ir bendro finansavimo modeliai dar nėra išryškėję E, e, ką tik priėmėme perkeliamumo reglamentą, tai šito reglamento pridėtinė vertė yra abejotina. Dabar pereinant prie konkretaus pranešimo teksto, skeptiškai žiūriu į tai, kad siūloma komisijos pasiūlymą gana smarkiai išplėsti, apriepint taip pat atvirąjį internetą. E, autoriai turėtų turėti galimybę atskirai dėrėtis dėl licenzijų ir dėl sutarčių, kurios apimtų atskirai tik tai paslaugas internetu. E, licenzijavimo mokestis galėtų apimti keletą elementų, būti didesnis. E, aš taip pat abejoju dėl e, kilmės valstybės principo išplėtimo e, internetinėms paslaugoms. Ir kaip visada, žinoma, reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros, apie tai kalbėjo ir kiti kolegos, tinkamos pusiausvėros tarp autorių teisių, turėtojų ir vartotojų. Nesu e, tikras, kad e, šiame etape mes e, jau esame prie to priartėję. Aš teiksiu pakeitimų ribojančių taikymo sritį, atsižvelgiant į mano ką tik išsakytas pastabas. Dėkoju. Ponas Kavada. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjų už pranešimo projektą, kur yra pozityvių elementų, bet yra ir tų, kas man kelia nerimą. Ir dabar uh, apie tai pakalbėsiu. Pirmiausia, tai dėl tiesioginio turinio įkėlimo į, pavyzdžiui, uždarą tinklą ir toks turinys tampa prieinamas publikai. Tai, man atrodo, yra geras pasiūlymas, jei abi šalis atsakingos prisima atsakomybę už turinį ir e, kaip sakė ponė Rozier, jei norime iš tiesų turėti skaitmeninę bendrą rinką, kuri apsimokėtų, tai turime ginti ją, neatverti jos dideliem Amerikos, Kinijos ar, ar Azijos šalių transliuotojam. Kaip ir Kanų festivalyje auksinė palmė šakelė laimėjo ne amerikiečių, kiniečių, uh, ar koks kitas, bet Švedijos filmas. Kalbant apie tradicinius transliuotojus ir tai, kad jie leidžia prieiti prie jų turinio. Ir ponas pranešėjas čia siūlo įtraukti kuo platesnė produktų skalė. 12 pakeitimas tam pritarčiau, jei tos paslaugos būtų palyginamos su uždarų paslaugų tinklais. Taip vadinama e, internetu transliuojama televizija. Taip pat ar čia negalime kalbėti apie tam tikrų privilegijų Vokietijos transliuotojam ieškojimą. Aš gyvenau pats Vokietijoje ir tai, kas siūloma, mano nuomonė, yra naudinga Vokietijos transliuotojui. Forum shopping arba geresnių sąlygų ieškojimas. Tai čia turėtume numatyti rimtus saugiklius. Aš neprieštarauju jūsų siūlomam siūlomiam pakeitimam, bet e, turime ir pakankamas saugumo priemonės nustatyti. Toliau retransliacija. Čia turime elgtis atsargiai. Tai čia yra 16 straipsnio nuostatos Ir čia reiktų taisyklių europinių lygmenių. Ir aišku, čia mes galbūt turėtume pasiūlyti tokius pakeitimus, kurie remtųsi teisingumo teismo sprendimu. O kalbant apie pasiūlymą dėl papildomo atlyginimo autoriams. Toks pasiūlymas, mano nuomonė, yra labai geras. Bet čia, aišku, irgi reiktų siekti, kad nebūtų dubliavimosi. Tai yra, kad nebūtų per daug sumokama, nes jau yra nuostatos dėl autorių teisų apsaugos. Papildomas atlyginimas už tuos nišinius kūrinius, čia nuostatas reiktų patikslinti. Ir čia turime atsižvelgti ir į tradicinių transliuotojų gal, galimai patiriamus nuostolius ir kaštus, jei reikia įsigyti licenciją tokiam kūriniam transliuoti ir tos licencijos kaina uh, kartais gali būti lyginant su iš transliavimo gaunama nauda. Uh, Mm, nuostolinga. Bet bet kuriuo atveju reikia ginti tokius nišinius transliuotojus, ni, nišinius kuriejus. O turime užtikrinti tam tikrą kiekį europinių kūrinių, kurie būtų transliuojami. Ir turime ginti savo interesus. Dėkui. Thank you. Uh, now, uh, Mr. Dėkoju. Gorielo komisijos vardu. Thank you, Chair. I'm sorry I was... Dėkoju. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai kelios pastabos dėl nuomonės projekto. dėl to projekto, koks dabar pristatytas buvo ką tik. Pirmiausia, pasakysiu, kad komisija džiaugiasi matydama ambicijų lygį dėl kilmės šalies principo taikymo. Džiugu, kad ambicijų lygis išlaikomas. Na, yra pakeitimų šiek tiek ir mes žinoma suprantame, suprantame pranešėją. Bet džiugu, kad pranešėjas taip pat priima tos pačius uh, komisijų tikslus, kuriuos komisija numato šiam principui. Žinoma, šiuo metu diskusija vis dar yra sudėtinga, mes tai puikiai suprantame. Mes taip pat turime nuogastavimų, kai kurios jų jau sakė, dėl kai kurių konkrečių pasiūlymo dalių. Nenorėčiau grįžti prie išsamių diskusijų, bet net nebijau, kad mes ir toliau išsamiai diskutuosime. Tai dabar tik norėčiau tik trumpai atkreipti dėmesį keletą aspektų. Komisija pateikė ganėtinai siaurą, gerai apibrieštą kilmės šalies principą, kaip sutaikymas turėtų būti, kad būtų kalbama apie tam tikras internetinės paslaugas, kurios yra pagalbinės transliuotojams. Ir taip pat konstatuojimo dalyje paaiškinama, kad kilmės šalies principo įvedimas nepakenkia kontraktų tai, laisviai. Ir taip pat reglamentas nenumato jokios privalomybės kad transliuotojai turi teikti plačias paslaugas. Taigi tai yra papildomas instrumentas, kaip palengvinti leidimų naudotis e, teisėmis gavimą, kad būtų galima užtikrinti geresnį programų teikimą į kitas šalis, tačiau nenumatoma prievalės, kad trukus transliavimas turėtų būti užtikrinamas. Toliau, dėl keletą kitų elementų, kuriuos iškėlė pranešėjas. Komisija gali sutikti su kai kuriamis nuomonėmis, kurios buvo išreikštos, kad tas paslaugų skaidimas, kuomet e, tokios paslaugos nukreipiamos į tam tikrą teritoriją, na, turbūt nėra reikalingas dalykas. Svarstėme šią galimybę per poveikį vertinimą ir per dokumento rengimo procesą. Ir nutarėme, kad tikimybė, jog transliuotojai perkels paslaugas kitas šalis tam, kad išvengtų reglamento taisyklių, šitokia galimybė yra labai nedidelė. Gal net ir iš viso ne, neegzistuoja tokia galimybė. Ką dar svarbu čia turėti galvoje? Šiame reglamente mes nesimame tvarkyti administracinių taisyklių, kurios valstybės narės nustato transliuotojams. Ne, mes čia kalbame apie autorių teisės ir apie, ir kalbame apie kontraktus tos susijusius. Tad netrodo, kad e, ta grėsmė, jog transliuotojai persils kitą šalį, būtų didelė. Toliau. Dėl naujų pasiūlymų dėl pasiūlymo numatyti skirtingas sistemas apmokėjimams. Apmokėjimų sistema autoriams, apmokėjimų sistema teisų turėtojams. Tai komisija palaiko tikslą užtikrinti, jog autoriai būtų, būtų tinkamai atlyginama, kai jų turi naudojimas internete. Tačiau manome, kad ne šiame reglamente reikia tai spręsti, o direktyvoje dėl autorinių teisų ir bendros rinkos. Kaip žinote, tai komitetas taip pat svarstys šį klausimą. Ir ten yra nemažai numatytas straipsnių, komisijos siūlomų straipsnių, kuriais siekiama sustiprinti kūrėjų poziciją. Ir galtinis to tikslas yra pagerinti jų atlygio situaciją. Taip pat norėčiau išsakyti nerimo šiek tiek dėl siūlomų mechanizmo, kuriuo teisių licenzijas būtų sunkiau gaunamos dėl papildomų mokesčių. Jeigu tie papildomi mokesčiai būtų patikros mechanizmą papildomai teikiami kuriejams, gali kilti sunkumo gaunant licencijas, taip pat ir viešim transliuotojams. Toliau, dėl retransliacijos. Manau, kad Reikia atidžiai apsasyti šios pasiūlymus. Atkreipiame dėmesį į dėl to, kas taikoma kabinės televizijoms. Taip pat atkreipiame dėmesį į naujas siūlomas taisyklės. Dėl tiesiog neturint nutikimo, svarbi diskusija, svarbu taip pat atkreipti dėmesį ir teisingumo teismo sprendimus šioje kryptyje, tačiau Manome, kad dabartinė situacija dėl teisinio turinio įkelimo na, yra toks dalykas, kurį dar reikėtų diskutuoti. Ir be abejo, svarstysime dar šį klausimą atidžiau. Turbūt tiek šiuo metu. Mano pirmininkė, dėkoju. Dėkoju. Taip, tuo baigiame ketvirtą klausimą aptarnėti. Niekas žodžio neprašo. Ačiū priminti, kad terminas pateikti pakeitimams yra ketvirtadienis, birželio 22 diena. Šių metų, žinom, birželio 22 diena, 12 valanda. Teskime toliau. Penktas klausimas. Svarstysime pranešimą dėl kovos su pinigų plovimu būdžiamos teisės priemonėmis. Ponui Chrisogono suteiksiu žodį. Ponui pranešiai, prašau. Ačiū pirmininkė. Pastarieji terorizmo išpoliai ES teritorijoje parodo, kaip svarbu skubiai kovoti su terorizmu, kaip svarbu simti terorizmo prevenciją ir kad būtina efektyviai naudoti geras priemonės. Svarbu sustabdyti teroristinių grupuočių finansavimą. Tai yra esminis elementas kovojant su terorizmu. Tuo pat metu reikia užtikrinti veiksmingus teisės aktus prieš pinigų plovimą ir tai gali be kita ko sum, sumažinti galimybės išvengti mokesčių bei pakirsti organizuotos nusikalstamumo finansavimą. ES turi priemonių, kaip su to kovoti. Yra baudžiamos teisės principai jau galiojantis, taip pat kita priemonė yra bendradarbiavimas tarp teisės saugos institucijų, dalinantis informaciją ir kita priemonė - nauji teisės aktai, kuris būtų kovojama su pinigų plovimu. Teikiamas pasiūlymas direktyvai dėl kovos su pinigų plovimu būrimas teisės priemonėmis. Na, jau iš pavadinimo akivaizdu, kad kaip tik tuos, tas priemonės ir siekiama gerinti šio pasiūlymo. Ir, žinoma, šie tikslai bus pasiekiami, remiantis Europos tarybos konvencija dėl kovos su, kovos su pinigų plovimu, taip pat ir e, numatančią netesti kitų lėšų konfiskavimą 2005 metų konvenciją. Taip pat čia prisidės ir atitinkama darbo grupė. Komisijos pasiūlymas iš principo subalansuotas, tačiau yra keletas ryčių, kurios reikalauja tolesnio plėtojimo. Daugiausiai dėmesio skiriama tarp skaidrumui ir atvirumui. Tai bet kokios turi būti Europos teisinės sistemos pagrindiniai principai. Ir kad būtų galima palengvinti dar šis rytyje, valstybės narės turi turėti viešai prieinamus registrus, kuriuose būtų registruojami visų įmonių, e, fondų ir panašių turėstų savininkai ir nusgavėjai. Svarbu taip pat ir registruoti tokias, manau, bankų sąskaitas, kad būtų galima stabdyti nusikalstamumą ir jį tirti. Atitikamos institucijos turi stebėti, kad kredito įstaigos laikytųsi šių nuostatų ir taip pat tik užtikrinti informacijos skaitimą, skaitant konfidencialinę informaciją, nesvarbu kokio, kokio pobūdžio ta informacija būtų. Todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti išplistą teisinę bazę dėl kompetentingos informacijos dalinimosi ir turėtų kiek įmanom plačiau bendarbiauti pagal taptutinius standartus, kurie taikomi šioje srityje. Mokesnė informacija turėtų būti automatiškai perdodama dalintis informaciją tarp mokesčių tarnybų bei kitų atitinkamų ir valstybinių įstaigų ir kitų įstaigų. Informacija susijusi su kovos terorizmu bei kova su pinigų plovimu yra labai svarbi, taip pat ir siekiant užtikrinti tinkamą institucijų priežiūrą. Todėl konfidencialios informacijos dalinimasis ir bendarbiavimas tarp atitingų kompetitingų institucijų, skaitant ir kredito bei finansų įstaigas ir taip pat protingą institucijų priežiūrą. Visą tai turi būti tikamai gyvendinama ir neturi tam kilti e, nenumatytų barjerų, kurie gali kilti dėl teisinio neiškumo, atsirandančio dėl to, kad trūksta aiškių nuostatų šioje sričiai. Teisinės sistemos išaiškinimas yra labai svarbus dalykas, nes protinga priežiūra labai dažnai perdodama institucijoms, kurios tiesiog nedirbo su kovos e, su pinigų plovimu tikslais, pavyzdžiui, Europos Centriniam bankui. Toliau. Reikia atkreipti dėmesį, kad nacionaliniai duomenys apie bankų duomenis, sąskaitas bei saugojimo seifus bankė gali būti, fragment, gali būti išdalinta, išskaidyta ir taip, dėl to gali būti neprieinama e, kriminalės valdybos padaliniams ir kitoms institucijoms. Taip pat gali būti neprieinama laiku. Būtent todėl reikia užtikrinti centralizuotų automatinių mechanizmų buvimą, pavyzdžiui, registrus ar domenų patikimo sistemas visose valstybėse narėse, kad būtų galima laiku gauti reikiamą informaciją apie sąskaitų ir mokėjimų, bankų sąskaitų ir mokėjimų sąskaitų savininkus bei seifų savininkus, taip pat tolesnius e, savininkus ir naudos gavėjus. Tačiau nereikia pažeisti teisės privatų gyvenimą. Žinkas prašo kalbėtojo kalbėti lėčiau. Teisė į privatų gyvenimą ir profesinė paslapčių saugojimas neturi būti pažeisti, perdodant ir renkant tokius duomenis ar informaciją. Taip pat ir e, tuomet neturbūt automatiškai duomenis apie paprastus pervedimus, remiantis vien tik įtarimais. Siekiant sėkmingai kovoti su pinigų plovimu, svarbu užtikrinti, kad finansų centrai, tiek veikiantis jūs šiose jurisdikcijose, tiek kitose, taip pat e, mokesčių priebėgų bankai neturėtų užsimti iškasnės tarimais dėl mokesčių ir negalėtų niekaip prisidėti prie korupcijos skatinimo. Ir taip pat, kad užtikrinti, kad šios įstaigos negalėtų tapti mokesčių vengimo centrais. Reikia tuos centrus atjungti nuo europinių ir, ir pasaulinių finansų bendruomenės. Bet kuriu atveju kovos su pinigų plovimu priemonės turi būti subalansuotos, kad būtų galima apsaugoti tuos interesus, kuriems kelia pavojų organizuotas nusikalstamumas. Todėl teisė, kur neskitos priemonės šis rytyje turi siekti užtikrinti kuo desnį teisinę aiškumą, tuo pačiu metu visapusiškai gerbdamos pamatinės teisės. Iki, 2000, iki birželio šitos dienos galima teikti pakeitimus šiam pasiūlymui. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Fos. Aš E, kalbu Emil Radev, šešėlinio pranešėjo vardu. Taigi pristatysiu jo nuomonę. Per praėjusius trejus metus ES stiprino saugumo priemonės ir ypač tas, kurios susiję su kova su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, siekiant ES daryti saugesnę. Siūloma direktyva dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis yra žingsnis derama linkme ir užtikrins geresnį bendradarbiavimą valstyb, tarp valstybių narių teisės saugos institucijų, kovojant su pinigų plovimu. Ir ši direktyva taip pat papildys ketvirtą e, direktyvą, kuri dabar yra peržiūrima, e, skirta kovai su pinigų plovimu, bet jinai nepakeis tos direktyvos, turėkime tą omeny. Dėkoju, e, ponė Rozier, dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui už nuomonės projektą. Tai svarbi tema, svarbus teisės aktas, e, kuris papildys komisijos priemonių skirtą kovai su terorizmu arsenalą. žinome, kad organizuotas nusikalstamumas e, uždirba maždaug 3 procentus nuo viso pasaulio BVP. Tai yra didelės pinigų sumos pranešėjas e, siūlo, siūlydamas būtiniausius standartus, e, tokiem nusikaltimam ir kovai su jais baudžiamosios teisės priemonėmis iš tiesų e, sudaro galimybę efektyviau kovoti su tokia nusikalstama veika. Taip pat pritariu idėjai, siekiant kodifikuoti ir suderinti europinės normas su tarptautinėmis e, normomis. Ir norėčiau taip pat pabrėžti kai kuriuos dalykus, kuriais papildo e, pranešėja šį pasiūlymą, tai yra tikrųjų įmonių savininkų atskleidimas, didesnio skaidrumo reikalavimas ir būtent būtina, kad tie tikrieji įmonių savininkai skaidriai atskleistų e, savo situaciją. Keitimasis informacija yra labai svarbus, kad tyrimo institucijos galėtų deramai atlikti savo darbą. Tiek norėjau pasakyti. Dėkuoju, ar komisija nori pasakyti? Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad paremė pasiūlymą ir už tai, kad taip greitai ėmėsi šio klausimo ir dirba taip greitai tai šio klausimu. Kaip žinote, taryba taip pat jau taip prie bendrojo požiūrio ir siekiama kuo greičiau patvirtinti šį pasiūlymą. Kaip jau buvo pasakyta, čia kalbama apie baudžiamos teisės suderinimą ir siekiama pasiūlymų papildyti kovos su pinigų plovimo direktyva, kurią minėjo panas Fos. Tad norėčiau pabrėžti, kad skaidrumas ir atvirumas yra svarbus dalykai, tačiau jie aptarimi jau aname kontekste. Ir būtent ten ir norėtume šios klausimus palikti, kad nebūtų painiavos. Tai tiek dėkoju. Dėkoju. Dėkoju už šį trumpą pasisakymą. Niekas daugiau žodžio neprašo. Taigi, prašau, atkreipsiu dėmesį į tai, kad terminas pakeitimams yra birželio 8 diena. Tuo baigiame penktą punktą ir perikime prie šešto punkto. Dalinimasis nuomonėmis dėl privataus, e, teisės privatų gyvenimą ir asmenį duomenį apsaugą elektroninės elektroninių ryšių sistemoje. Ir aš suteiksiu žodį ponui pranešėjai Akselvos. Dėkoju, pirmininkė. Komisija pateikė pasiūlymą. Ir na, turiu pasakyti, kad be žado likau susidūręs. Uh, šio pasiūlymu šokiruoja kai kurios jo dalis. Pasiūlyme kalbama ir apie domenų apsaugą, ir apie elektroninės komunikacijos kodeksus, ir apie bendrą rinką, jos augimą, taip pat ekonomikos paramą, europinės ekonomikos plėtojimą, laisvą domenų perdavimą. Bet visi šie tikslai nepasiekiami. Visiškai priešingai. Ir visiškai neatsižvelgiama į tai, kad reikia bandyti numatyti ateities svarbius klausimus. Connect direktoratas ir Justice direktoratas atrodo pateikė tokį na, netinkamą, nepilną pasiūlymą. Būtų buvę geriau, jei komisija būtų apsiribojusi tiesiog teiginiu, kad laikykite jūsų vartotojų duomenis konfidencialiais, kad nebūtų pažįsti nepažįstamos jokios teisės. Turbūt iš tokio pasakymo būtų daugiau naudos negu iš to teksto, kurį mes gavome. Kitas dalykas - nuoseklumas. Yra bendras duomenų apsaugos reglamentas, kuris buvo patvirtintas praeisis metais ir dar nėra perkeltas ir gyvendintas. Tai bus padaryta kitą metą. Tad Šis pasiūlymas turi būti vienas tuo pačiu metu. Tačiau čia dabar numatomas normas pagal ekspecialis principą. Ir penkerius metus plėtojamas opozicijas dėl ano reglamento. O dabar staiga sakome, kad visai kitaip dirbsime. Ir tai bus kaip priedas prie nuo dokumentų. Be abejo, reikėtų visų pirma leisti, kad bendras reglamentas įgaliotų ir tuomet įvertinti, kaip jis veikia, užuot tiesiog iš karto jungus kitą sistemą. Norime padėti MVI. Nenorime, kad toliau klestėtų monopoliai. O jei pažiūrėtume į nuostatus dokumente, matome, kad siekiama visai priešingo dalyko. Stambėjai žaidėjai, būtent jie gaus daugiausiai naudos. Na, tikrai pasimetęs esu dėl šio pasiūlymo. Turbūt nepavyks padaryti visų pakeitimų, kurie mano galva yra reikalingi. Na, tikslai tai yra geri, taip. Norime, kad būtų galima užtikrinti konfidencialos bendravimo galimybės, norime taip pat užkamšti tas spragas, kurios gali e, atsirasti bendravimo duomenų apsaugos reglamente, taip pat reikia atsvegti į technologinę pažangą, taip pat reikia atsvegti ir į pamatinių teisų hartiją, visą tai svarbu. Taip pat džiugu matyti, kad išplečiama ryšių savok ryšių sritis į kitas sritis, taip pat ir kalbam ir apie robotiką. Na, tai, savai, tai suprantama yra, nes taip turbūt suprantama yra ryšiai šiais laikais, bet nesutinku su padarytomis išvadomis. persidengiama su bendroju duomenų apsaugos reglamentu. Ir tada kaip bus šiomis taisyklėmis? Iš teisinės pusės, kaip jos bus taikomas, jeigu tie patys duomenys patektų ir e privatumo direktyvą, ir į bendrąjį reglamento taikymą sritį. Kas tokia atveju bus? Jeigu bus, pažiūrėjau, pažeidimas, tai ar bus dvi atskiros sankcijų sistemos? Taip pat, kaip reikės gauti leidimus, kas bus dėl e, baudų, dėl tiesioginės rinkodaros, dėl slapukų. Nepadės šis pasiūlymas užtikrinti teisinės sistemos nuseklumo. Ar reikia kalbėti tik apie metaduomenis, kurie gali iš principo būti privatus O kaip tai bus taikoma teisinė sistemai? Reikia peržiūrėti komunikacijos ir ryšių apibrieštis, taip pat e, pamėtis suderinti su elektroniniu ryšių kodeksu. Reikia užtikrinti nuoseklumą. Jeigu sakysime, kad duomenų niekaip negalime naudoti, tai na vargu, ar tai tikrai dėrės su pažangas kaip meninė, su ateitimi, nes sistemos tik labiau fragmentuosis. Štai bus ištekliai, kuris nebus galima naudotis. Požiūris galėtų būti labiau niuansuotas. Būtų galim kalbėti apie privačius duomenis, apie anonimizuotus duomenis, apie galbūt e, už, duomenų užkodavimą, slaptinimą. Ir visiškai trūksta tokių niuansų. Kitas dalykas dar dėl slapukų. Trečių šalių slapukai. Pirmųjų šalių, trečių šalių slapukai. Kur čia kyla pavojus duomenims? Reikia pirmiausia tinkamai nustatyti, koks kyla pavojus. Jeigu išbrauksime šią galimybę, tuomet beliks galimybė tik tais pirmųjų šalių slapukams ta didžiasis įmonės, kurios visą tai turi suslapšysios, e, naršyklės ir taip toliau, naudosis savo turimas verslo modelis, o mažieji žaidėjai neturės galimybių pasivyti ir galiausiai visiškai atsiliks ir pralaimės konkurencinėje kovoje. Toliau, kaip dėl išimčių namūkiams, kurios numatytos tekste. kad ne. Na, kaip čia tinkamai numatyti išimti, bet to kada tai laikytina atvira ryšių sistema. Toliau kaip dėl saugumo priemonių, konfidencialumo. Ar privatus asmuo turi prisimti dalį atsakomybės? Tas pats asmuo, kuris naudojasi internetiniais ryšiais, ar, ar jisai turi spręsti saugumo klausimus? Na ir vėl, kaip sakiau, tikrai yra labai daug persidengimo šiame dokumente. Ta situacija tikrai yra neprimtina. Vargu, ar pavyks surinkti daugumą šio klausimu, bet načiau aiškiai pasakyti, kad čia nėra dar, daroma pažanga ketvirtas straipsnis dėl elektroninių komunikacijų kodekso. Kaip bus su reglamento įsigaliojimu, gal jis neįsigalios prieš tas taisyklės primant. Projekte iš viso nesupratimo skirtumai tarp duomenų, turinio, apimties ir taip toliau. Todėl šio dokumento apimtis labai išsiplečia. Tad reiktų bendresnį bendresnį, sukurti stambesnį požiūrį. Teisinga, kad į taikymą sritį įtraukiami įvairūs prietaisai, įvairūs e, skaitminių ryšių prietaisai ir galimybės. Jeigu, pavyzdžiui, ateityje galbūt robotas slaugė, kam komunikuos su ligoninės robotais, tai būtų naudinga tokia nuostata taip. Reikia kalbėti apie ateitie būsimą mašinų tarpusavio komunikavimą. Tačiau, o kaip tuomet bus su, dome, su leidimais, juk leidimus išduoda asmenys? Nemanau, kad pakankamai atsižvelgta į tokias pasiekmes, tad labai kritiškai tai vertinu, ypač iš nuseklumo perspektyvos. Ką reikėjo padaryti? Reikėjo atsvegti tai, jog bendrasis duomenų apsaugos reglamentas turėtų būti pagrindu ir tuomet stebėti, kaip galima taip sustiprinti. Tačiau dabar siūloma prieiga tikrai yra visiškai netinkama, visai netinkama. Reikės priimti sprendimą dėl šio pasiūlymo. Na, reikės labai rimtai svarstyti, kaip tai padaryti. Nemanau, kad pakankamai atsirilta į ateitį ir na, reikės rimtų pagerinimų. Dėkoju. E, ponas Negresku, Dėkui. Norėčiau savo asmeninius komentarus pateikti. E, pritarsiu kolegai. Dėl kai kurių elementų mums Europos parlamentui labai svarbu apsaugoti e, asmeninius žmonių duomenis. Kalbant apie komisijos pasiūlymą, susidaro įspūdis, kad jinai ne kažką siūlo piliečių labui, o su kažkuo kovoja ir dėl to tame pasiūlyme sukūriama problemų. Ir pasiūlymas prasideda nuo to, kad duomenų tvarkytojas jau savaime yra kaltas. Duomenų tvarkytojų nekaltumo prezumcija irgi kažkaip turėtų būti užtikrinta. Jau anksčiau buvo pasakyta, kad turime tą bendrą pagrindinį duomenų apsaugos reglamentą, kuris ir nustato taisyklės, kaip duomenys turi būti naudojami. Mums buvo sunku jau dėl to reglamento susitarti, o kodėl dabar mes vėl iš naujo atveriame Pandoros skrinę, jo lab, kad ir tame pagrindinėme bendrajame duomenų apsaugos reglamente liko tokių um, ne iki galo išsiaiškintų dalykų, kurie gali būti įvairiai interpretuojami. Kalbant apie privatų gyvenimą, teisę į privatų gyvenimą, tai turime čia už, kalbėti apie teisės į privatų gyvenimą, e, teisę į tokį gyvenimą, kai kalbame apie valstybinių įstaigų kišimasi. Tam nepakankamai dėmenų, e, dėmesio yra skirta, taip pat turime uh, kalbėti apie duomenų nusavybę, irgi tam neskiriame pakankamai dėmesio, o parlamente esame pasiekę konsensuso šio klausimu. Ir turime kalbėti e, ir apie informacijos naudojimą nes informacija šio laikiniam pasauliu yra labai svarbi ir naudojama taip pat ir geresnio vartotojų informavimo tikslu. Ir ta prasme, kad mm, kai žmogus tik paspaudžia uh, klavišą, sutikdamas su kažkuo, visiškai neskaitydamas uh, sąlygų, kurios slepiasi po to sutikimu. Tai taip neturėtų būti, turėtų informacija būti geriau pateikiama e, vartotojams. O šiame pasiūlyme manau, kad trūksta to techninio požiūrio. Aš pats esu iš informacinių technologijų, iš skaitmeninio sektoriaus ir iš komisijos pasiūlymų, komisijos pasiūlymuose dažnai pastebiu, kad niekad nesusimastome apie tai, kaip praktiškai tie reikalavimai ir tos taisyklės bus įgyvendinamos. Ir šiame pasiūlyme taip pat arba nežiūrima į tai, kaip techniškai bus galima tos dalykus įgyvendinti, arba net nesusimastoma, kad jau yra pasiūlyti techniniai sprendimai. Tai labai norėčiau, kad komisija į tai atkreiptų dėmesį. Pone Delvo, dėkui, ponė pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad galiu dirbti. Uh kartu su ponu Fos, kaip šešėlinė pranešėja. Labai mm, esu sužavėta jo tokio aistringo pristatymo skirto šiam pasiūlymui. Manau, kad iš tiesų reikia išsamesnių diskusijų ne tik jūri komitete, bet ir parlamente, kitose komitetuose taip pat. Aš noriu pasakyti, kad labai svarbu išspręsti konfidencialumo klausimą. Mes visi norime, kad mūsų bendravimas elektroninėmis priemonėmis būtų konfidencialus, apsaugotas. Taip pat manau, kad labai svarbu užtikrinti nuoseklumą tarp tų įvairių direktyvų, reglamentų, uh, tarptų teisės aktų, kurie yra šioje srityje, dėl kurių susitarėme ir kuriuos ateityje svarstysime. Ir ko gero mūsų komiteto vaidmuo yra ir sekti, rūpintis, kad tas nuoseklumas būtų išlaikytas. Turiu galvoje Europos elektroninės komunikacijos kodeksą ir kitus teisės aktus O mano asmeninė nuomonė dar. Aš dar neturiu galutinės asmeninės nuomonės šiais klausimais, nes man dar kyla nemažai klausimų. O darbas ties šio pasiūlymu iš tiesų yra labai įdomus ir labai tikiuosi, kad mes pasieksime teigiamą rezultatą. Dėkui žiūrėsim, koks tas rezultatas bus. Man kyla irgi abejonių. Ponas Anderson. Dėkui. Aišku, kad darbas labai įdomus. Su šiuo pasiūlymu dėkoju komisijai, kad jinai tokį pasiūlymą pateikė. Jis, mano nuomonė, yra labai įdomus. Bet, mano nuomonė, jis nėra pakankamai stiprus. Tai yra ne, nepakankamai užtikrina privatumą, kai kalbame apie elektroninį komunikavimą. Ir šiame pasiūlyme trūksta pusiausviros Apie tai mes irgi kalbėjome per šešėlinių pranešėjų posėdį. Buvo nutekinta komisijos ankstesnio pasiūlymo versija. Ir aš manau, kad tas ankstesnis pasiūlymas daug geresnis. Galbūt jį reiktų padaryti pagrindinių pasiūlymų Pavyzdžiui, e, privatumo automatinis užtikrinimas, o ne pasirinktinai privacy by design. Šitas dalykas yra labai svarbus ir turėtų būti gražintas į pasiūlymą. Čia kalbame apie privataus gyvenimo ir asmens duomenų apsaugą. Jau peržiūrėjome bendrą duomenų apsaugos reglamentą ir kai kurie klausimai patenka į elektroninio privatumo direktyvą, kuri 2002 metų yra ir reiktų peržiūrėti ir tą direktyvą, nes jau daug metų praėjo nuo to laiko ir reikia, kad ta direktyva taptų reglamentu. Ir norėčiau paklausti pranešėjo, ką jis galvoja. Ar įmonėm ir rinkos veikėjam nebūtų geriausia, jei turėtume tokį bendrą pasiūlymą iš bendrą e, teisės aktą, iš su bendro domenų apsaugos reglamento ir elektroninio privatumo direktyvos nuostatomis. Tai turime, manau, peržiūrėti tą elektroninio privatumo direktyvą. Ir siekti, kad įsigaliojant teisės aktam, įmonėm nekiltų problemų juos iš tiesų įgyvendinant. Sutikimo teisinis pagrindas, sutikimo asmens duomenys tvarkyti. Šiom nuostatom turim skirti didesnį dėmesį. Slapukų nuovargis komisija turėtų tam skirti dėmesio, nes jei esame internete, tai tie slapukai prašymas sutikti su jų naudojimu nuolat išlenda ir žmogus gali tada tiesiog nebekreipti dėmesio ir, ir paspausti tą taip, tą klavišą, sutikdama su slapukų naudojimu, nors gal visiškai to nenori. Toliau atsiekamumas. Pavyzdžiui, kai e, ir, ir slapukai. Pavyzdžiui, kai negalima prieiti prie interneto svetainės, jei nesutinki su slapukų naudojimu. Tai negali būti tokių reikalavimų, ypač mm, kai kalbame apie viešai prieinamus viešai prieinamas interneto svetainės, toliau žmonių prietaisų sėkimas, kai prietaisas nėra internete. Aš prieš tokias nuostatas, leidžiančias tą daryti, iš tiesų reikia rimtų diskusijų ir aš labai jų laukiu. Dėkoju. Norėčiau priminti, kad iš tiesų mes labai vėluojame pagal mūsų darbų tvarkaraštį. Dar mūsų laukia trys svarbios temos, o laiko visiškai nedaug yra likę. Daugiau niekas žodžio neprašo. Pagal šeštąjį darbo atverkės punktą. Tai toliau tęsiame darbus ir pereinam prie aštuntojo punkto. keitimasis nuomonėmis dėl informatorių apsaugos. Žodis poniai Rozier. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai puiku, kad galime šią temą svarstyti, nes tiesiogiai ir netiesiogiai e, tai susijęs su pirmais trejais mūsų darbo parlamente metai, liukslik skandalas. Pavyzdžiui, informatoriai dažnai atskleidžia informaciją e, siekiant apginti viešąjį interesą. Maždaug prieš metus e, svarstėme direktyvą dėl verslo sandorių slaptumo. Parlamentas nori, kad būtų užtikrinta platesnė horizontali informatorių apsauga. Žinome, kad e, situacija įvairiose ES valstybėse narėse yra labai skirtinga. Tik šešios valstybės narės dabar turi e, E, apsauga numatyta informatoriams, bet ta apsauga ne visuomet veikia net Luksemburgas, turintis tokias apsaugos priemonės, nesugebėjo užtikrinti e, LuxLeak skandalo informatorių apsaugos. Taigi e, turime taip pat čia remtis ir Europos žmogaus teisų teismo praktiką nes e, viešųjų laisvių apsauga yra vienas iš pagrindinių ES, viena iš pagrindinių ES vertybių. Apie ką mes turėtume pagalvoti? Pirmiausia, kas yra tas informatorius? Ir čia du tikslus turėtume turėti galvoje, kokioje situacijoje galima kalbėti apie informacijos viešinimą, kas yra tie informatoriai, tai gali būti valstybės tarnautojai, paprasti piliečiai, išorės konsultantai, specialistai, taigi tų informatorių, galimų informatorių ratas yra platus. Aš kalbėtoja atsiprašo, bet triukšmas salėje neleidžia jai išsakyti savo nuomonės. Pirmininkas prašo e, kolegų nekalbėti. Taigi turim taip pat apibriežti ir tą viešą interesą, kas tai yra ir kas tas yra viešasis interesas, kurį reikia ginti. Kita svarbi sritis yra, kaip tas informavimas vyksta, į ką gali kreiptis informatorius, kas yra atsakingas už tos informacijos gavimą, reagavimą ir kaip uh, kreipiantis informatoriui į kompetentingas institucijas, užtikrinti, kad tos kompetentingos institucijos neatskleistų, kas yra tas informatorius ir kaip tada pateikti tą informaciją visuomeniai. Nes matome iš praktikos, kad dažnai ta informacija patenka visuomeniai tik tai, kai žurnalistai ir visuomenė mobilizuojasi ir tada tik imamasi veiksmų. Taip pat e, turime žiūrėti, kaip atskirti tą informavimą nuo šmeišto ar melagingos informacijos pateikimo. Ir paskutinis klausimas, ar paskutinis tikslas, kaip turime apsaugoti tuos informatorius, tai užtikrinti jų autonomiškumą, kad prieš jos nebūtų imtasi sankcijų, išlaikytos informatorių darbo vietos ir atlyginimai. Ir kaip apsaugoti, pažiūrėjau, paprastą žmogų, kai jis susiduria su visu tuo aparatu, pradedant teismais ir e, e, baigiant įvairiomis kitomis atitinkamomis institucijomis. Informatorius labai dažnai asmeniškai prisima labai didelę riziką. Ir galiausia kyla klausimas dėl finansinės pagalbos informatoriams. Galbūt jie gali dirbti ir gauti atlyginimus, bet jei asmuo nebegali dirbti, tai reikia tada pagalvoti apie galimą finansinę pagalbą vėlgi siekiant užkirsti kelią galimam piknaudžiavimui. Bet aš asmeniškai tikrai nemanau, kad už informacijos pateikimą reikia mokėti. Ne, aš manau, kad tik kai žmogaus, žmogus informatorius atsiduria sunkioje padėtyje, e, reikia užtikrinti, kad jis turėtų priemonių iš, pragyventi. E, tai tokie būtų mano pasiūlymai ir aš labai norėčiau išklausyti kolegų ir šešėlinių pranešėjų nuomonių. Dėkuoju, ponė Jutalant. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ačiū ponė Rozier už gerą įžangą. Noriu pasidalinti taip pat e, kai kuriomis mintimis, žvelgiant iš Švedijos perspektyvas. Švedijoje egzistuoja solidi teisinė bazė ginanti informatorius, daugiausia susijusia su e, viešojo sektoriaus darbuotojais, bet taip pat ir privataus sektoriaus darbuotojus. Galvojame, kad teisės aktas turėtų nustatyti minimalų apsaugos lygį ES lygmenių, tuo pat metu leidžiant valstybėms narėms imtis ambicingesnių veiksmų. Mums atrodo, kad reikia horizontalios direktyvas, kurie apimtų visas darbo rinkos sritis ir e, kuri gintų darbuotojus tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuje. E, per pastarąjį sustikimą su komisarė e, Jūrova e, buvo išsakyta nuomonė, kad taryba e, vengia priimti horizontalų teisės aktą, bet mes to turėtume, turėtume reikalauti. E, informatoriai turėtų turėti galimybę likti anonimiški, turėtų būti vengiama veiksmų, kurie atskleistų e, tokio žmogaus tapatybę. Tuo pat metu e, nereikia e, pernelik riboti informatorių teikiamas informacijos, ta prasme, kad jie galėtų atskleisti ne tik neteisėtus veiksmus, bet taip pat ir kai kurios veiksmus, kurie galbūt yra teisėti, bet netinkami. Taip pat reikia užtikrinti užtikrinti e, šių žmonių apsaugą nuo galimo keršto veiksmų. Panas Kavada. Dėkui. Kalbėjom apie verslo sandorių slaptumą, o dabar kalbama, kalbame apie e, teisėtas informatorių apsaugos priemonės. Aš, kaip ir ponia Rozier, manau, kad mums reikia ir konstruktyviai, ir atsakingai elgtis. Pirmiausia, turime nesumaišyti e, informatoriaus, veikiančio viešojo intereso labui, e, su šmeižėjų ir dezinformacijos kleidėjų. Labai svarbu atskirti šios du asmenys. Ir turime čia aiškiai apibriežti, kas iš moralės etikos pozicijų yra neprimtina ir tie, kas e, dergia įmonę ar valstybę, ar valstybinį asmenį. Mm ar tie, kas kėsinasi į viešą interesą, į saugumą ir demokratiją, tokius asmenis turėtume atskirti nuo informatorių. Taip pat noriu pabrėžti, kad turime kovoti su korupcija. Uh, kalbant apie tas informavimo priemonės, e, labai svarbu, kad būtų nepriklausomos struktūros, kurios užtikrintų, kad informatorius liktų anonimiškas ir kad tie asmenys, e, kurie pateikia informaciją, e, nebūtų pažeidžiami, kad jų ir jų šeimos saugumas būtų užtikrintas. Europa kol kas tik e, sugeba, mm, aišku, deklaruoti, e, kad nori tokią apsaugą užtikrinti, bet Europa nesugeba savęs apsisaugoti. Čia prisiminkime pona Snaudeną ir jo veiksmus. Ir tai, kad jo irgi nebuvo sugebėta tinkamai apsaugoti. O kalbant apie tuos šmeižėjus, tai reikia galiausia irgi viešinti jų tą šmeižikišką informaciją. O kalbant apie informatorių apsaugą, tai juos reikia apsaugoti nuo visos įmanomos rizikos. Ir čia e, nevardinsiu, kad tai apima ir darbą, ir asmenį gyvenimą, ir šeimą. Turėtume turėti ir finansinės apsaugos mechanizmus e, taikomus informatoriams, bet tai neturėtų tapti verslu. Taigi aš pasisakau prieš E, apmokėjimą už pateiktą informaciją, priklausomai, pavyzdžiui, nuo jos kiekio. Turime siekti, kad ta finansinė pagalba apsaugotų žmogų ir jo šeimą. Ir taip pat tą aplinką kurioje jis gyvena ir dirba. Ir tikiuosi, kad Europa iš tiesų sugebės įgyvendinti tas vertybės, kurias propaguoja. Dėkui toliau, ponas Fos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Vėl pasisakau už šešėlinę pranešėją Konstans Le Grip, tai jos vardu ir pasisakysiu. Visų pirma, ponė Legrip norėtų Jums priminti, kad būtent e, profesinių e, paslapčių direktyvos atveju ji rengė pranešimą ir ten labai aiškiai pasisakė už tai, kad reikia ginti vadinamųjų informatorių teisės. Galimybė priimti ES lygio horizontalų teisės aktą susiduria su problema, kaip surasti tinkamą teisinį pagrindą tam. Todėl <clears throat> e, sveikintinos pastangos e, surasti adekvatų teisinį pagrindą, jeigu tik tai jisai egzistuoja. Taip pat šešėlinė pranešėja nori priminti, kad rengiant atitinkamas teisinės priemonės reikia siekti subalansuoto požiūrio ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala nei vienai iš trečiųjų šalių. Ponas Diukan, dėkui, ponė pirmininkė. Keletas komentarų, jau daug kas buvo pasakyta daugam aš pritariu. Ir šią temą jau svarstėme, kai svarstėme verslo sandorių konfidencialumą. Ta tema buvo svarbi ir išlieka svarbi. Iš tiesų turime suvokti, kad informatorių apsauga yra vienas iš demokratijos ramščių 21 amžiuje, nes esame vis labiau techniškoje visuomenėje ir pačiose struktūrose e, žmonės gali prieiti prie informacijos, kuri kitaip visuomeniai nebūtų prieinama ir tai yra susiję taip pat ir su spaudo. Ir, ir čia galime ieškoti paralelių su spaudos laisvės ir žurnalistam e, pateikiančių informaciją asmenų apsauga ir neatskleidimu. Ir tuo būdu, e, saugodami informatorius, mes taip pat saugodame, saugome ir spaudos laisvę galimybę žurnalistam pateikti visuomenė informaciją, kurios kitaip visuomenė negautų. O kalbant apie tai, ar reikia mokėti, sumokėti tiem informatoriam ar ne, tai pirmiausia, mums reikia apsaugoti tuos informatorius, kad jie galėtų laisvai kalbėti. Pavyzdžiui, kai kuriuose įmonėse e, ginami profsąjungo atstovai ar tai, tie, kas gina kolektyvinį interesą, tai panašiai turėtume elgtis ir kalbėdami apie informatorių apsaugą, nes jie veikia viešojo intereso labui ir dažnai tą daro rizikuodami pra, prarasti darbą ar būti persekiojami. Tai, tai yra vienas iš demokratijos užtikrinimo būdų. Taip, teisinė bazė Mm, čia yra labai svarbus dalykas, bet aš pilnai pasitikiu viržinį ir šešėliniais pranešėjais ir manau, kad jie atliks deramai savo darbą. Ši tema labai svarbi ir išliks svarbi ateityje. Dėkui, e, rengės dar ponė Rėda nori pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad e, plačiai sutarėme šiame komitete ir apskritai parlamente, kad reikia horizontalaus teisės akto šioje srityje. E, pasakysiu apie vieną dalyką, kuris paminėtas diskusijoje. Ar reikia teisiškai e, diferencijuoti e, informatorių, kuris turi gerų ketinimų, ar skun... ir tarp skundikų kuris išreiškia privačią nuomonę. Nors tai gal ir skamba kaip intuityvus e, vertinimas, jis gali informatoriams daryti, padaryti žalos. Reikia įsivaizduoti, kas įvyks teismo procese, jeigu informatoriui teks įrodinėti, kad e, jis siekia gerų tikslų atskleisdamas šią informaciją. Savai mes suprantame, kad darbdaviai tada bandytų įrodyti m, mm, kitokias intencijas ir motyvus, e, bandyti e, tokio asmens e, asmenybę kažkaip pažeminti. Ir turi būti aišku, kad e, e, žmonės visada vengs e, ėjimo į e, teismą, kad kažkas tirtų jų e, ketinimus ir ieškotų, kaip juos galima būtų diskredituoti teisme. E, tai ar yra kokia pridėtinė vertė daryti tokį skirtumą? E, nes tada būtų sustelkiama ne į tikrasis priežasis, dėl ko informatorius tą informaciją pateikia Taigi visų pirma reikia remtis tą informaciją, kurią informatorius atskleidžia, o ne kokiais ketinimais remiantis jis tai tą daro. Dėkui. E, paskutinis pasisakymas svarstant šį klausimą. Dabar turėtume eiti prie devintojo mūsų darbo tvarkės klausimo, darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje, aš teiksiu žodį poniai Hautne Guteland. Dėkuoju pirmininkė, e, antrą kartą keičiamės nuomonėmis mūsų komitete dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje. Balsuosime rytoj ir apie tai galvojant aš noriu kaip pranešėja pasidalinti kai kuriomis svarbiamis mintimis. E, kalbant apie mūsų komiteto nuomonę. Visų pirma, turime e, prisiminti, kodėl mes kalbame apie darbuotojų komandiravimą. Mums labai svarbu surasti tinkamą pusiausvyrą tarp laisvės teikti paslaugas ir būtinybės ginti komandiruotų darbuotojų teisės. E, Komisija savo pasiūlyme pabrėžė šiuos du tikslus, bet akivaizdu, kad reikia išplėsti teisinę pagrindą, pasirimint socialinės politikos rytimi, jeigu norime tikrai pasiekti tinkamos pusiausviros. Antra, vidaus rinka tinkamai nefunkcionuos, jeigu nebus tinkamų priemonių socialiniam tvarumui užtikrinti. mes turime suvokti, kad e, paslaugų teikimas kitose valstybėse narėse turi prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos e, funkcionavimo ir e, turime prisiminti, kokiu teisiniu pagrindu remiasi egzistuojanti direktyva, tai yra 53 straipsnė pirmoji dalis ir 68, 62 straipsnės ir manyčiau, kad reiktų pridurti dar vieną straipsnį, 153 straipsnė A ir B dalis. Tokiu būdu pasiekti pusiausvėros tarp e, paslaugų teikimo laisvės ir e, darbuotojų socialinių teisų užtikrinimo, atsižvelgiant žinoma į Teisingumo teismo praktiką. Toliau, e, dėja, e, kai kuriame versle matome socialinio dempingo atvejus, siekiant sumažinti kaštus ir panaudoti kitų šalių darbuotojus kaip e, menkai apmokamus darbuotojus. Ir būtent todėl 153 straipsnio A, B punktai ir 153 straipsnio antra dalis numatytų politinę atsakomybę užtikrinant e, e, vienodo apmokėjimo už vienodą darbą principo įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Dėkui. E, Dėkoju. Tema iš tiesų labai svarsti, mm, jautri ir mūsų komitetas čia turi suvaidinti lemiamą vaidmenį derantis dėl to teksto, kuris bus patvirtintas. Kalbame apie darbuotojų komandiravimą. Yra du teisiniai pagrindai. Iš vienos pusės harmonizavimas, iš kitos pusės būtiniausi standartai. Ir kaip valstybės narės galės tada į savo uh, įstatymus tinkamai perkelti šiuos teisės aktus. Tai mums turėtų būti labai svarbu. ES veikimo sutartis nurodo, kad jei turim vienam pasiūlyme dviejopus tikslus, tai reikia, kad tie tikslai, jų teisiniai pagrindai būtų lygiaverčiai. O jei vienas iš jų yra pagrindinis, o kitas antrinis, tai tada vienas teisinis pagrindas turėtų būti pasiūlyme. Teis, teisinis darbuotojų komandiravimo pasiūlymo pagrindas yra susijęs su laisvu judėjimu ir laisvų paslaugų teikimu tai visiškai nelengvina mūsų komiteto darbo. O žiūrint iš teisinių pozicijų, ES kompetencija nėra tokia pati, kai ES veikia socialinės politikos srityje ar laisvo paslaugų teikimo srityje. Kita problema, tai yra 14. Atsiprašau, sako kalbėtojas 154 straipsnis komisijos pasiūlyme kuris nenumato jokių konsultacijų su socialiniais partneriais. O jos turėtų būti, kad būtų galima įgyvendinti 153 straipsnį dėl socialinės politikos. Ko, komisija turi numatyti konsultavimasi su socialiniais partneriais. Taigi reikia suvokti, kad jei pridedame antrą teisinį pagrindą šiame pasiūlyme, tai tuo būdu mums tą padarius pasiūlymas uh, vėl turės grįžti į komisiją. O aš nenoriu, kad mes šio pasiūlymo stabdytume, nes diskusijos tarp valstybių narių yra labai įsisiubavę. Europa turi tapti ir socialinę, ir žmogišką Europą. Ir turime nagrinėti šį tekstą atsižvelgdami į tuos du aspektus, kuriuos aš minėjau. Norime daugiau skaidrumo, daugiau lygybės tarp darbuotojų. Ir šis pasiūlymas eina tinkama linkme. Ir aš manau, kad jei kalbame tik apie bendrosios rinkos veikimą, tai kažin ar tas pasiūlymas būtų labai primtinas mūsų piliečiam, ko gero priešingai. Taigi, aš manau, kad turime išsiaiškinti, ar norime išplėsti šio pasiūlymo teisinę bazę, prisimti atsakomybę ir siekti, kad tas pasiūlymas, tas e, teisės aktas suderintų vienodų pagrindų tuos du teisinius pagrindus. Taip, aš manyčiau, ponė pranešėja, mes turėtume dirbti. Uh, uh like quite... Norėčiau e, paprašyti pasisakančiųjų kalbėti glaustai, jau beveik penktą valandą. Ponas Fos. Dėkoju. Dėkoju. EPP nepalaikytų e, taikymos ir ties išplėtimo ir tam yra kelias priežastis. Pirmiausia, kalbant apie paslaugų teikimą į užsienio šalis ir darbuotojų komandaravimą, tai šis dalykas yra antrinis, o teisinis pagrindas visuomet yra paskiriam, na, priimamas pagal pagrindinį teksto tikslą. Ir čia matome keltą problemų. Galima čia išleisti šakių vidaus rinkos klausimą. Yra juk tam tikri baziniai standartai. Tad kaip tuomet būtų su valstybės narimis, jas galėtų pakelti jos ar nuleisti pagal savo poreikį. Na ne, nenorime keisti socialinių teisių. Kogi norime, tai yra leisti geriau nustatyti, kurios valstybės narės turėtų taikyti atitinkamas savo socialinės apsaugos teisės aktus. Tai pagrindinis dalykas yra. Dėl 153 straipsnio Čia subsidarumo klausimas yra, nes tai yra vien tik valstybių narių kompetencija. Tad manau, kad jeigu paimsime blogą teisinį pagrindą, tuomet kils grėsmė visam tekstui. Nes ne, negalima žaisti su teisiniu pagrindu. Ne, reikia rimtai pažiūrėti, tai turi tapti pagrindu, pamatais teksto. Tad manau, kad parinkus blogą teisinį pagrindą visam tekstui nepais priimti. Ponas Kavada taip pat labai gerai pasisakė, jeigu bus plečiamas teisinis pagrindas, tuomet reikės iš naujo pradėti visas procedūras, nes tuomet reikės užtikrinti, kad socialiniai partneriai tinkamai traukiami. O to iki šiol nepadaryta. Dėkoju. Manau, kad Šis siūlymas pakeitimas darbuotojų komandaravimo direktyvai yra vienas svarbiausių dalykų, kalbant apie darbuotojų laisvą judėjimą ir to judėjimo priimtinumą ES. Kaip tai spręsime, manau, labai paveiks tikėjimą mūsų sąjungą. Ar žmonės pasitikės sąjungą? Nes labai dažnai matome, kad yra apsiniaujama, kas pasiūlys kuo prastesnės sąlygas ir visiškai nesirūpinama, kaip tai paveiks vidaus rinką. Tad manau, kad reikia labai pagalvoti, kad reikėtų plėsti teisės pagrindą, taip kaip siūlo pranešėja. Mūsų frakcija tai palaikytų. Siūlus palaikytų plėsti teisinį pagrindą ir apimti tuos straipsnius, kuriuose kalbama apie darbuotojų teisų apsaugą. Žinoma, tai reikia įvertinti. Nemanau, kad reikės pradėti vėl viską nuo pradžių ir kad prasme daug laimo, laiko. Bet tikrai manau, kad reikia dirbti tinkamai, nes kitaip bus daug neigiamų pasiekmių, jeigu tik laikysime numatytos teisės, tai yra teisės įsisteigti kitoje šalyje. Dėkuoju. Taip. Dėkuoju, ponė pirmininkė. pranešimas bei teisės aktai atitinkami jau turi tam tikrų elementų, dėl kurio parlamentas nesutarė, trūksta konsensuso. Taip pat ir jų ir komitete diskutuojame, ir kitose komitetuose. Valstybėse narėse taip pat vyksta diskusijos. Jeigu teisinis pagrindas šiam teisės aktui būtų išplėstas, tai dar toliau būtų einama šiek tiek nes tuomet dar labiau atsivertų tie skirtumai. Tad nemanau, kad iš parlamento perspektyvos yra išmintinga taip daryti. Toliau. Kaip sakė kolega Fos, pagrindinis tikslas iš komisijos pusės rengiant šį dokumentą buvo, na, biečiai nekel, sutiksiu, kad visą tai tekste tik aptarta, bet pagrindinis tikslas, pirminis tikslas buvo palengvinti ir padėti paslaugų teikimą. Europos Sąjungoje. Jeigu įdėsime kitų elementų, kaip, pavyzdžiui, 152 e, straipsnį ir kitus straipsnius, na, tai tuomet jau labai komplikuos situacija. Ir taip pat, nepamirškime, ko paklausė užimtumo komitetas. Ir e, užimtumo komitetas klausė, kaip vertintume teisinio pagrindo plitimą šioje srityje. Taip pat pasakyta, kad yra ir paslėptų elementų jų klausime, kuriuos reikia apsvarstyti. Nes, na, galbūt jie nori pridėti papildomų elementų prie komisijos pasiūlymo ir tuomet būtų einama toliau, negu numato dabartinės teisinis pagrindas. Tačiau jų klausimas yra kitoks. Jie atsiklausė, ar teisinis pagrindas yra pakankamas esamam teisiniam aktui ir tam tekstui, kurį siūlo komisija. Ir iš tos perspektyvos nemanau ir nesiūlyčiau mums, kaip jūrių komitetui, kaip teisės klausimų specialistams šioje srityje, atsakinėti į kažkokius tai neužduodamus hipotetinius klausimus. Kai jau bus pateikiami pasiūlymai, pakeitimai ir kai tie pakeitimai bus jie su klausimu dėl teisinio pagrindo, tuomet bus galima konkrečiai tai atsakinėti. Bet dabar hipotetinis svarstymas, na, netinkamas dalykas čia yra. Todėl norėčiau komitetui patarti išlaikyti rimtumą ir neatsakyti klausimą, kuris nėra užduotas tiesiai, nesivelti į tai, nes juk iš tikrųjų komiteto neklausima šių dalykų. Ir neturime mes sakyti, kad reikia, kad reikia plėsti teisinį pagrindą. Nes mes galime įsitikinti, kad tekstui, tokiam kaip siūlo komisija, teisinis pagrindas yra pakankamas. Teisės tarnyba visą tai patvirtina. Tad vertinant iš teisinės perspektyvos, na ir taip paprasčiau žiūrint į šį klausimą, manau, kad nereikėtų taip elgtis. Beje, kitas klausimas, apie kurį jau minėjau pradžioje, gali kelti tai rimtų problemų, labai rimtų problemų. Ir tai gali bereikalą nepagrįstai priboti laisvą paslaugų judėjimą. O juk būtent judėjimas yra tai, ko siekiama šiuo pasiūlymu. Taigi tai gali būti keliamas tam tikros komplikacijos tam. Bet dabar net iš viso nereikėtų dar su to rūpintis. Ką, ko mums reikia dabar pasirūpinti, yra tai, kad pagal dabartinį tekstą aš nematau jokios priežasties, jokio pagrindo, kodėl reikėtų teisti, e, tai yra, plėsti teisinį pagrindą. Ir jūrių komitetas turėtų laikytis tokios nuomonės. Jeigu mums bus keli užduodami kiti klausimai, tuomet galėsime klausimus atsakyti, bet dabar klausimas yra toksai. Dėkoju. Mr. Anderson. Anderson. Dėkoju. Kaip jau ponia Gutland paaiškino, Čia kalbama apie teisės pagrindo plėtimą, kad būtų apimti abu pasiūlymo tikslai abu dalykai - ir laisvė teikti paslaugas, ir socialiniai tikslai, kurias kelsis pasiūlymas. Ir tai turi atspindėti teisinėme pagrindę. Jeigu pažiūrėsite į tas teisinę informaciją, kurią mes gavome, na, tai manau, kad taip ir yra. Būtent taip ir reikia daryti. Be to, tai yra teisingas kelias. Tada aš palaikau pranešėją. Gerai. Taip, kalbėtojų sąrašas baigėsi, pasakė visi, kas norėjo pasakyti. Tad e, baigiame šį klausimą, su nuomonių dalinimąsi baigiame. Ir norėčiau informuoti kad dešimtas klausimas taip pat yra atidedamas dėl to, kad trūksta laiko. Taip pat ir balsavimas dėl šio klausimo. Na, jis jau buvo atidėtas. Viską tai iškeliame. Taip pat ir 29 punktas atidedamas. O dabar perėsime prie 15 punkto. Ne, prieš tai. Prašyčiau visų, kurie neturi teisės likti uždarame posėdėje, prašyčiau palikti salę.